Kolegos, pradėsime sesiją. Pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas ir šiandien kolegės Balzani pranešimas. Trišalis susitikimas dėl 2012 metų biudžeto projekto. Žodis poniai Balzani. Keturios minutės.